Good afternoon. Labą dieną. Eko, eko, eko. Good afternoon, everybody. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki sugrįžę į mūsų popietinį posėdį. Šiandien svarstysime taip vadinamojo migracijos paketo darbo dokumentą skirtą bendrovio viduje perkeliamiems asmenims. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, ponu Jakolino, o po to išklausysime uh, Europos komisijos ir tarybos atstovus, bei užimtumo komiteto pranešėjos e, pranešimo. Kadangi užimtumo komitetas taip pat rengė šį pranešimą pagal 50 darbo tvarkos taisyklę. Ir taip pat žiūriuosi, kad prie pono Jekolino gali e, e, prisijungę mūsų svečiai Stefano Merslinysai. Man servisi, ponas, ponia Vadazi, kuri dalyvavo mūsų rytinėje sesijoje, ji yra Vengrijos nuolatinės atstovybės ES patarėjai teisingumo ir vidaus reikalų klausimais. Ir ponia Lyza Jekonsarė, taip pat sėdi šalia manęs, jie yra užimtumo komiteto pranešėja. Tiesiog norėčiau dar kartą Jums priminti, kad e, turime labai griežtai laikytis laiko reglamento, kadangi nebejoju, kad e, daug kas iš mūsų turės vykti į oro uostą, nes žinome, kad artėja Velykos, tai visi vyksime namo ir nebejoju, kad e, pasibaigus mūsų renginiui daug kas skubės į oro uostą. Taigi dar kartą visiems priminu, kad būtina laikytis e, reglamento. Taigi pirmiausia, žodį sutikiu ponui Jakolino, mūsų pranešėjai. Sì, grazie, presidente, una buonasera a tutti. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Sveikinuosi su kolegomis. Ir taip pat e, su svečiais sėdinčiais čia priekyje. Kaip jau pirmininkas sakė, dabar kalbėsime apie direktyvą skirtą nagrinėti klausimus susijusius su darbuotojų perkelimu įmonės viduje. Šio ryto sesijoje diskutavome apie sezoninius darbuotojus ir kalbėjome apie trečiųjų šalių piliečius. O dabar kalbėsime apie trečiųjų šalių piliečius, kurie e, dirba tarptautiniuose koncernuose ir yra siunčiami dirbti į e, valstybę narę. Bet ta įmonė, tas koncernas e, turi patronuojamųjų įmonių ir valstybėse narėse, ir trečiosiose šalyse. Žinote, kad ši direktyva komisijos buvo pateikta kaip dalis viso paketo teisės aktų skirtų teisėtai migracijai. Tai parodo, koks svarbus šis teisės aktas. Aišku, reikia užtikrinti um, būtinai skaidrumą ir nuoseklumą šioje direktyvoje, nes norime geriau kontroliuoti, valdyti teisėtus migracijos srautus. O ypač čia dėmesį kreipiame į aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Tai yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai, labai aiškios konkrečios kategorijos, kurios patenka į šios direktyvos taikymos rytį, bet apie tai dar vėliau. Be kita ko, joje kalbama apie vadovus, apie stažuotojus, diplomuotus ekspertus, specialistus. Visą tai tikrai aukšto lygio kvalifikacijos darbuotojai rimtai prisidedantis prie ES vidaus rinkos veikimo. Taip pat kalbėsime apie tokių darbuotojų šeimos narius ir jiems skirtas taisyklės pagal šeimos susijungimo principus dokumentas jau buvo aptartas, su, aptartas komisijoje, taryboje. Ir taryba reikalauja griežtų taisyklių, o komisija mano, kad galbūt būtų galima šiek tiek pakeisti Schengeno konvenciją, kadangi spaudimas vis didėja migrantų sulaukiame vis daugiau, štai vien vakar 700 migrantų atvyko iš Afrikos e, laivų į Lampedūzą. Ir pakrančių apsaugos darbuotojai pasirūpino tais žmonėmis. Bet visada Svarbus yra dialogas tarp įvairių partnerių, kalbant ir apie ekonominę sritį. Negalime pamiršti visų tų reiškinių, turime skirti jiems deramą dėmesį ir taip pat įvesti kontrolės mechanizmus, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui, išnaudojimui. Reikia teisinių priemonių kurios būtų suderinamos ir su teisėtos migracijos priemonėmis, kurioms dar nėra skirta jokių teisės aktų konkrečių. Siekiame geriau valdyti šios migrantų srautus ir tam reikia, kad valstybės narės direktyvą taikytų ir, pagal, ir vadovaudamosi solidarumo principu šių metų balandžio ketvirtąją dieną tuos klausimus jau svarstė parlamentas savo plenarinės sesijos metu Strasbūrė. ir komisija reikšmingai prisidėjo, o svarbu ir, kitos, ir kitais formatais kelti tuos pačius klausimus ir skirti jiems dėmesio. Tiesa, šių priemonių nereikėtų panaudoti tam, kad būtų tik dar labiau įtvirtintos ir taip jau stiprios pozicijos. Aš manau, kad tos priemonės suteikia galimybių atsižvelgti į susidariusią ekonominę padėtį, sušvelninti kai kuriuos padarinius ir leidė sumažinti spaudimą darbo rinkoje, kai leidžiame į darbo rinką įsilieti, pažiūrėjau, nuo metų iki trejų lai, metų laikotarpiui ir darbuotojams iš trečiųjų šalių, nes šie darbuotojai reikšmingai gali prisidėti prie mūsų ekonomikos. Tiesa, reikia išsaugoti darbo rinkos konkurencingumą. Italijoje yra pasirašyta įvairių konvencijų ir susitarimų darbo teisės rytyje. Kiekviena valstybė narė turi savo taikomą sistemą, dėl to turime išlikti lankstus. Ir žinau, Žinau, kad daugeliui rūpi šis klausimas, darbuotojų perkelimas bendrovių viduje. Ir ko gero, tą galima ir į strategiją 2020 įtraukti, kai kalbame apie ES augimą. Čia darbuotojai gali pagerinti konkurencingumo situaciją pagyvinti mūsų ekonomiką, bet kalbame aišku apie aukšto kvalifikacijos lygio darbuotojus šiuo atveju. Ir dar keletas baigiamųjų pastabų kartu su kitais pranešėjais, pavyzdžiui, iš užimtumo komiteto tikiuosi, kad galėsime dirbti pagal 50 straipsnį ypatingai ir kad ir su komisija, ir su taryba glaudžiai bendradarbiausime, susitikinęs, kad um, galėsime žengti reikšmingą žingsnį pirmin ir per, tinkamus, per tinkamą laikotarpį rasti sprendimus į mums rūpimus klausimus. Ačiū ponė Jekolino, ačiū už įvadinį žodį, kuris bus mums orientyras diskusijos metu ir ačiū už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar pereinu prie kito mūsų svečių, svečio, ponas Manservyzi dabar kalbės vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas komisijos. Okay, okay, it's fine. It's fine, it's fine. Well, thank you, thank you, um, Mr. President. And... Dėkuoju gerbiamasis pirmininkė ir dėkuoju pono Jekolino už tai, kad jūs pristatėte savo darbą. Kalbėti apie šios pasiūlymus šiomis dienomis yra labai su, yra kiek keista, kadangi panašu, kad visų dėmesį kausto šiuo metu įvykiai Viduržėmio jūros regione bei didžiuliai nelegalių, nelegalių migrantų srautai. Nuo 2005 metų komisija pradėjo renkti planus, kurių pagrindinis tikslas buvo reglamentuoti legalią migraciją. Ir šis dokumentas, apie kurį šiandien kalbame, yra paskutinis dokumentas rengiamas pagal 2005 metais pateiktą sumanimą. Mes nuolatos kalbame apie trumpalaikės grėsmės bei kitas problemas, bet juk nereikia pamiršti, kad ES yra, yra ta vieta, kurioje egzistuoja didžiulė struktūruot, gerai struktūruota migracija ir mes galime pasinaudodami migrantais e, susitvarkyti su konkurencijos e, iššūkiais. Tai yra itin aktualu, kadangi mūsų gyventojų skaičius Europoje nulatos mažėja. Nepamirškime, jog mes norime kokybiškos plėtros, norime išsaugoti savo konkurencingumą ir norime kuo geriau pasinaudoti mūsų, mūsų vidaus rinkos potencialu. Taigi, šiame kontekste turime aiškiai pasakyti, kad migracija yra mums naudingas reiškinys, ne vien bendrai kalbant, bet ir dėl to, kad migracija gali padėti mums geriau pasinaudoti vidaus rinkos e, teikiamais privalumais. Tai yra savotiška investicija į mūsų ateitį. Investicija į vidaus rinką. Ir tada nereikėtų migracijos e, traktuoti kaip e, problemas kelianti reiškinį, Reikia suprasti, kad tai yra dar viena mūsų ekonominės veiklos skatinimo, tvaraus skatinimo priemonė. Štai tokiame kontekste reikia traktuoti šį komisijos pateiktą pasiūlymą. Ir aš tikiuosi, kad šiandien mes visi sutarsime, kad migracija yra mums visiems reikalinga. Apie ką mes kalbame, apie kokį interesą? Visose dokumentuose, kurie buvo pat, patvirtinti Europos Sąjungoje arba kurie dar nebuvo patvirtinti ir kurie atspindi mūsų Europos Sąjungos ir, ir jos ekonominės padėties viziją, nurodo, jog būtina investuoti į žinias, pažangiausias technologijas bei naujo, naujovišką, novatorišką ekonomiką. Tam, kad galėtume visą tai padaryti, mes turime pritraukti pakankamai žmonių. Tai yra ir tų darbuotojų, tų įmonių, kurios jau veikia ES teritorijoje arba kurie ketina pradėti uh, veikti ES teritorijoje darbuotojus. Taigi, mes nenorime sukurti e, naujų migrantų srautų, tiesiog norime palengvinti bendrovėse dirbančių asmenų judėjimą. Ši direktyva nėra skirta tam, kad pas mus atvyktų do, dar daugiau migrantų. Ne, Ji yra skirta pirmiausia tam, kad bendrovės pačios galėtų nuspręsti, e, ar reikia perkelti darbuotojus e, dirbti ES ar ne, ir kad, jie, kad jos galėtų tai padaryti. Kodėl mums reikia šių teisės aktų, kodėl mums reikia reguliuoti uh, įmonės viduje perkeliamus asmenys. Tarptautinės bendrovės, tai yra tos bendrovės, kurios investuoja ES, dažnai nori, kad jų darbuotojai atvyktų į įvairius jų bendrovės filialus veikiančius ES. Ir be abejo, tai gali prisidėti prie dar geresnės ekonominės veiklos ES. Ir tokiu atveju turėtume skatinti e, tokius bendrovių ketinimus. Ir šie aukštai kvalifikuoti darbuotojai, kurie dirba tarptautinėse bendrovėse, šiuo metu negali atvykti pas mus pagal aiškę, aiškę procedūrą. Ir mes manome, kad tai kenkia vidaus rinkai. Ir prieštrauja vienodų sąlygų sukūrimo visiems principui. Mes kalbame apie tris darbuotojų kategorijas. Tai yra apie vadybininkus, specialistus bei, bei stažuotojus. Šie asmenys gali atnešti mums tokių žinių, kurių mes neturime Europos Sąjungoje. Mes nenorime sudaryti galimybės e, šiems darbuotojams likti visam laikui Europos Sąjungoje. Tam yra skirtas kitas dokumentas. Ne, mes tiesiog norime, kad e, bendrovė galėtų neprarasti vertingo darbuotojo ir kad galėtų savo prireikus, galėtų jį perkelti į Europos Sąjungą tam, kad jis atliktų savo funkcijas. Taigi pagrindinė mūsų funkcija yra sudaryti palankės sąlygas investicijoms, kurios paskatintų dar didesnį ekonominį augimą ES teritorijoje. Šiuo metu mes neturime aiškių normų, kokių mums reikia, bet to kalbame apie ter, uh, ribotą laiko, laiką, kurį tas asmo galės dirbti ES teritorijoje. Apie kokias bendrovės mes kalba, kalbame? Bendrovės paprastai tai raurasi, kiek laiko užtruks visų formalumų tvarkymas. Tai yra aktualus klausimas bendrovėms, todėl turime viską, e, todėl turime stengtis parengti supaprastintą procedūrą kuri būtų pakankamai aiški ir numatoma, nuspėjama. Taigi, tokių darbuotojų atvykimo supaprastinta procedūra bei darbo ir gyvenimo, leidimo gyventi ir dirbti suteikimas pagal supaprastintą procedūrą. Be to, žmonės gali įsidarbinti ir Be to nepamirškime, kad žmonės galvodami apie tai, kad jiems teks dirbti ir gyventi kažkur kitur, dažnai nori, kad jų šeimos nariai galėtų prie jų prisijungti. Dar vienas dalykas. Nepamirškime, kad Dumerovio akise mes pirmiausiai esame bendra rinka. Ir todėl turime reglamentuoti trečiųjų šalių piliečių dirbančių tarptautinėse bendrovėse galimybės judėti ES viduje. Ir paskutinis dalykas. Būtina labai, žveli, labai lankščiai įvertinti, kiek tokių darbuotojų mums reikės valstybės narės tą galės padaryti. Be abejo, pagal šią e, direktyvą nereikės atlikti darbo rinkos tyrimo. Valstybės narės pačios galės nuspręsti, kiek tokių darbuotojų jiems reikia. Taigi, jeigu mums pavyks, tuomet tokie perkelti asmenį, perkeltiems asmenys bus taikomas tos pačios taisyklės visur ES. O tarptautinės bendrovės galės e, pasinaudoti aukštos kvalifikacijos darbuotojais, kad ir kur jie būtų pasaulyje. Nes nepamirškime, kad šių asmenų atvykimas bus naudingas mums visiems, dėl to, kad jie yra aukštos kvalifikacijos, jie turi ypatingų žinių ir jie galės mums, padėti mums sustiprinti savo uh, žinias kokioje nors srityje. Na, teigiama apie tai, kad mes kur, uh, kad ši direktyva bus skiriama tik tai mažam asmenų skaičiui. Na, šiuo metu manoma, kad, kad ši direktyva apims maždaug 16 tūkstančių žmonių. Na, skaičiai valstybėse narėse skiriasi. Pavyzdžiui, Vokietijoje tokių asmenų yra 4500, Niderlanduose 3000 ir kai kuriuose kitose šalyse po 2 ar 1 tūkstantį. Bendrovė viduje perkeliami asmenys sudaro 4 procentus visų migrantų. Tai yra gan didelis skaičius. Globalizacijos laikais žmonės keliauja labai daug darbo reikalais. Būtina reikia labai gerai viską gerai apibriežti, kad išvengtume piknaudžiavimų. Kai kuriuose šalyse, pažinktinėje karalystėje, Bendrovės viduje perkeliami asmenys sudaro net visą ketvirtadalį arba net visą trečdalį visų migrantų. Toliau, apie kokias šalis mes kalbame? Pirmiausia, tai yra Indija, JAV, Koreja, Japonija, Kinija vis daugiau e, Kinijos, e, Kinijoje registruotų tarptautinių bendrovių nori atsiųsti į Europą savo darbuotojų. Taigi, štai tokias taisyklės mes siūlome. Aš pabandžiau apibriežti, kam šios taisyklės yra reikalingos. Be abejo, apie tai dar galima būtų svarstyti ir jeigu mes taikysime šiam klausimui bendro sprendimo procedūrą, puiku, tai tik tai patobulins rengiamą dokumentą, nes visos diskusijos yra reikalingos tam, kad būtų išvengta klaidų, kurias mes patys galėtume padaryti, jeigu dirbtume tik tai savo tarnybos viduje. Taigi, Labai svarbu yra turėti vidaus rinką. Vidaus rinka yra svarbi ne vien dėl to, kad jis sudaro vienodas sąlygas visoms bendrovėms, bet ir dėl to, kad ji užkerta kelią kai kuriems reiškiniams, kurie kenkia e, vidaus rinkai. Aš kalbu apie e, tokius reiškinius, kai, kai kokio nors valstybė narėje visas dėmesys yra skiriamas kokio nors vienai stambė bendrovė ir tuomet ji pritraukia visus kvalifikuotus darbuotojus, visas žinias, visas investicijas. Taigi, mes taip pat stengiamės pritraukti e, aukštos kvalifikacijos darbuotojus į ES. O trečia, mes tengiamės be abejo sumažinti darbo kaštus. Taigi argumentų yra daug, be abejo galima dar ginčytis, ar visus savo gerus ketinimus sugebėjome tinkamai perteikti šiame dokumente. Bet vienas dalykas yra svarbus. Mes norime užkirsti kelią bet kokiai valstybių narių konkurencijai, suteikiant uh, sukuriant ypatingai palankes sąlygas e, priimant bendrojo viduje perkeliamus asmenės ir taip iškraipant konkurenciją vidaus rinkoje. Tai štai toks būtų mūsų požiūris. Dėkojame ponui Manservysi, dabar ponė Vadazy, tarybos pirmininkiančios valstybės vardu. Dėkoju pirmininkė, ponės ir ponai, vėlgi noriu padėkoti Lybė komitetui už e, šių klausimų suorganizavimą, kur aptariama, aptariamas direktyvas projektas reglamentuojantis e, perkeltųjų darbuotojų toje pačioje įmonėje klausimus. Džiaugiamės galėdami e, papasakoti jums kokia yra padėtis dėrybose taryboje. Vadinamoji ICT direktyva, apie kurią kalbame, yra vienas iš paskutinių elementų tuose pasiūlymuose, kurių tikslas yra sukurti migracijos reglamentavimo teisinę bazę. E, jos tikslas yra padaryti ES rinką patrauklę išorės pasauliui. Dėkoju panu Jekovina už parengtą darbo dokumentą. Ir iš anksto noriu padėkoti visiems už būsimus pasisakymus ir mintis, kurias išgirsime per šią sesiją. O dabar norėčiau tęsti vengrų kalbą. Ponės ir ponai, Pirmininkaujantį Vengriją puikiai suvokia, kokia ši tema yra labai svarbi. Ji daro įtaką ir ES ir valstybių narių konkurencingumui. E, projektas dar turi ir kitą pridėtinę vertę, nes tai yra e, žingsnis e, tolesnio derinimo kryptimi. Čia kalbame apie bendras apibrieštis, apie tolesnį procedūrų derinimą. Ir to teksto e, viena iš pridėtinių verčių yra, žinoma, judumas, judimas Europos Sąjungoje. Taryboje veikia migracijos darbo grupė, dėrybos ten vyksta aktyviai Na ir vienas iš svarbiausių klausimų yra, e, kaip valstybės narės sugebės įgyvendinti šią direktyvą. Mes norime užtikrinti, kad procedūra būtų kuo paprastesnė ir kad nacionalinė administracija galėtų nesunkiai tas nuostatas įgyvendinti. Taigi, darbo grupėje dauguma diskusijų kaip tik ir telkėsi ties judumo savoką. Projekte yra nuostatų susijusių su judumu. Mūsų diskusijoje mes jau įsigilinome į tuos argumentus ir manytume vis tik tai, kad tai, ką matome dabartiniam tekste, praktikoje nebus labai lengva įgyvendinti. Ir todėl mes nusprendėme uh, sukurti tam tikrą bendrą mobilumo, judumo uh, modelį. E, tai pasiūlė darbo grupė ir komisija šią idėją paremė. Ten yra du aspektai. Iš vienos pusės e, trumpų, e, taip sakant, distancijų judumas ir čia supaprastinta procedūra būtų taikoma. Ir antra vertus kalbama apie ilgesnių distancijų judumą. Dar viena problema, kurią sprendžiame, yra prieimimo sąlygos, jos turi būti aiškios, smulkmeniškos ir labai tikslios. Tai svarbu toms institucijoms, kurios įgyvendins direktyvą, jos labai aiškiai turi žinoti, kad tas ar kitas e, trečiosios šalies pilietis e, jo atvykimas bus reglamentuojamas būtent pagal šią direktyvą, kad būtų galima išvengti galimų piknaudžiavimų. Valstybėms narėms kitas svarbus klausimas yra e, leidimų atšaukimas, atsisakymas jį išduoti ar atsisakymas jį atnaujinti. Ir ten tada reikia kalbėti ir apie sankcijų galimybę. E, darbo dokumente apie tai nėra kalbama, tad aš norėčiau į jį ir atkreipti čia dėmesį. Projekte taip pat kalbama apie bendras apibrieštis. E, darbo grupėje diskusijų metu paaiškėjo, kad valstybės, nor, e, valstybės narės nori aiškių, tikslių apibrieščių. Na ir norima taip pat užtikrinti, kad tie perkeliami darbuotojai, kurie bus reglamentuojami e, tos direktyvos, galėtų pasinaudoti su paprastinta procedūra. Yra dar viena problemų sritis, tai socialiniai klausimai. Mes dirbame drauge su socialinių klausimų darbo grupė, paprašėme, kad ji parengtų savo nuomonę. Mums e, migracijas darbo grupiai, taigi konsultacijos kaip tik dabar ir vyksta. Dar viena tema, kurią aptarinėjame, būtų tokių perkeltų darbuotojų teisės ir taip pat tai, ką ką tik paminėjo anksčiau, kalbėjęs prelegentas, e, perkeltųjų ar atvykusių asmenų šeimos narių teisė e, atvažiuoti ir gyventi kartu. Taigi, e, būtent tų nuostatų pagrindų mes ir numatome tolesnės diskusijas. Mums reikia nuoseklaus, aiškaus padėties vaizdo, tai labai svarbu ir ūkio subjektams, ir valstybėms narėms. Ir čia reikia į abitas pusės atsižvelgti. Na, o kalbant apie pirmininkaujančią Vengriją, tai mes ne tik klausomės valstybių narių nuomonių, bet taip pat norime išgirsti ir kitų suinteresuotų šalių nuomonės. Čia glaudžiai bendradarbiaujame su komisija ir su Lenkija kaip perimsiančia pirmininkavimą valstybę narę. Na ir žinoma, atidžiai stebime, kas vyksta čia Europos parlamente, stebime čia vykstančias dėrybas ir ketiname ir ateityje labai glaudžiai bendradarbiaudami dirbti su Europos parlamentu. Dėkoju, ponė Vadasi, dabar iš, išklausykime užimtumo komiteto pranešėjos, ponios Jakonsari. Ačiū Libė komitetui už tai, kad surengė šiuos klausimus. Aš perskaičiau E, mano kolegos Jekolino parengtą darbo dokumentą, su dideliu susidomėjimu perskaičiau ir e, sutinku su jo pastabomis e, dėl visos virtinės dalykų, esu tikra, kad ateityje galėsim puikiai bendradarbiauti ir kad visa ši direktyva tikrai atneš pridėtinės vertės Europai, nes e, mums būtina skatinti konkurencingumą e, šiame senėjančiame, senstančiame kontinente ir viena iš priemonių to pasiekti yra palaikyti migraciją būti pasirengusiems priimti naujus darbuotojus. Aš manau, tai geras atspirties taškas šiai diskusijai. Mes visi e, sutarėme dėl pagrindinės šios direktyvos minties. Tačiau aš norėčiau pateikti ir keletą pastabų ir klausimų komisijai ir kitoms suinteresuotam šalims, e, nes greta teigiamų tos direktyvos ketinimų išlieka dar ir keletas klaustukų. Na, sako, kad e, velnio reikia ieškoti smulkmenuose. E, pirmasis klausimas. Kokia yra sąsaja tarp komandiruotų darbuotojų direktyvos ir šios direktyvos dėl įmonių viduje perkeliamų darbuotojų? Kiek aš suprantu, tai tie perkeliami darbuotojai turėtų būti traktuojami kaip komandiruoti e, darbuotojai, bet tarsi jiems neturėtų galioti laiko limitai. Jeigu tai netaikoma, tai kam tai iš vis minėti? Čia mes sakome, kad e, jie galės būti tris metus ES Tad ar nepaprasčiau būtų tiesiog taikyti jiems tuos pačius teisės aktus kaip ir vietos darbo jėgai. E, ir jeigu ta direktyva bus pradėta taikyti, tai aš matau, kad e, iškils problemų tai darant. Nemanau, kad e, tos direktyvos taikymas bus lengvesnis, jeigu mes pradėsim kalbėti apie e, komandiravimą globaliu mastu. Apskritai, vargu ar įmanoma apie tai kalbėti, nes e, tos direktyvos statusas dabar yra neaiškus. Taip pat sakoma, kad valstybės narės galėtų naudoti šiek tiek palankes taisyklės e, negu kad kai kalbama apie komandiruotus darbuotojus. Man įdomu, ką apie tai galvotų korporatyvinis pasaulis. Nes dabar mes e, matome, kad ta direktyva jau ir taip išaugo iš minimalistinės iki maksimalistinės direktyvos. Strategijoje 2020 komisija pasisako už globa, globales dėrybas, tačiau dabar šitoje direktyvoje visiškai kitoks požiūris, nes ji pasisako už kilmės šalies prerogatyvas čia. Čia aš matau aišku prieštaravimą. Taip pat, jeigu E, nebus tikslesnių e, korekcijų, tai aš bijau, kad mes parengsim blogą teisės aktą. Aš taip pat manyčiau, ponas e, Jekolino, kad mums reikia pasitikrinti dėl apibriešties, ką mes norime pasakyti, kai sakome aukštos kvalifikacijos ekspertai. Čia naudojimas uncommon knowledge arba nebendrųjų žinių savoką, man atrodo, čia reikėtų didesnio tikslumo. Na ir e, man įdomu, kaip ta direktyva žiūrės į e, agentūrų darbuotojus, e, į, pavyzdžiui, laikinuosius agentūrų darbuotojus iš trečiųjų šalių. E, kaip bus traktuojami darbuotojai, kurie dirba kaip subrangovai. Nėra ES atitinkamų teisės aktų. Ir uh, kas bus atsakingas už tai, jeigu subrangovų grandinėje bus uh, įtraukta ir kitų įmonių. Na ir man taip pat atrodo, kad sankcijų režimas yra per silpnas, nėra tinkamų kontrolės mechanizmų numatyta. Jeigu komisijos ketinimas e, buvo išspręsti kontrolės problemas, e, skatinant valstybės narės geriau bendradarbiauti, tai manau, kad tai yra naivu. E, tikrai galime abejoti, ar ES valstybės narės ir kokias nors tolimas valstybės kaip Kinija ar Brazilija gali gerai bendradarbiauti net ES viduje. Tokio bendradarbiavimo, tinkamo bendradarbiavimo nematome. Manau, e, ponė Jekolino, kad reikia atsižvelgti mums į e, tas problemas, su kuriomis susidurs e, perkeltų tos pačios bendrovės viduje darbuotojų šeimos. Taigi, nepaisant tų pastabų, nekantriai lauksiu vaisingo bendradarbiavimo su ponu Jekolino ir lybė komitetu, rengiant šį teisės aktą ir priimant jį, pasinaudojant mūsų bendromis kompetencijomis, dėl kurių esame sutarę. Dėkoju poniai Jekonsari, kaip užimtumo komiteto pranešėjai. Dabar pradėsime diskusiją. Matau jau, kad ponia Romero Lopes nori pasakyti, suteiksime jai žodį. Ji pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti komisijos atstovo štai kokio klausimo. Teikiant šį direktyvą direktyvos pasiūlymą, kur panašu ieškoma atsakymo į labai svarbų klausimą. Ar manote, kad buvo pasiekti numatyti tikslai? Kalbant apie darbuotojus, kurie perkeliami tarptautinių įmonių viduje, turime suprasti, kokiam kontekste visa tai vyksta. Juk gali visai būti, kad ekspertai ar aukšto lygio vadovai įmonėse yra tose šalise mm, įgyja išsilavinimą ir jeigu yra perkeliami į Europą, tai kilmės šalis ir vadinasi yra apmokėjusi už to asmens kvalifikaciją ir galėtų būti taip, kad vienos šalis moka už darbuotojų, aukštos kvalifikacijos darbuotojų mokslus, kurie dirba paskui Europoje. Tie asmenys, aišku, norės pasinaudoti tokią judumo galimybę ir tai gali netgi sukelti domino vadinamąjį efektą. Ir Europa, vadinasi, rems tos skurdžios trečiosios šalis. Taip išeito, aš manau, kad tai neteisinga. Taigi, to ir norėjau paklausti komisijos atstovo, kas lypi už to judumo bendrovės viduje. Vengrijos kaip ir minkančios valstybės atstovė minėjo, kad tai yra kompleksiškas klausimas ir būtent dėl to, kad jis yra kompleksiškas, reikia paminėti ir tai, kad gali būti ir nenumatytų padarinių tokios direktyvos taikymo kalbant apie vadovus, pavyzdžiui, gana dviprasmiška padėtis. Vadovai iš trečiųjų šalių galėtų pakeisti, pavyzdžiui, vietos ekspertus ar vadovus įmonėse. Ir gali būti taip, kad tarptautinės įmonės nuspręs tiesiog sutaupyti transporto išlaidas, perkels darbuotojus iš trečių šalių į čia. Nežinau, ar tai bus, bet visai įmanomas variantas tokio piktnaudžiavimo direktyvos nuostatomis. Aišku, yra ir kai kurių sankcijų numatyta saugiklių 14-15 straipsniuose ir taip pat apibrėžiant taikymo sritį, lik numatyta tam tikra apsauga nuo piknaudžiavimo, bet vis tiek reikia tą klausimą kelti. Ar neslypi už šio pasiūlymo daugiau negu tik tie 4 procentai darbuotojų, kurie perkeliami, kaip sakoma, pasiūlyme ir kuriems ši direktyva yra numatyta? Galima interpretuoti dviprasmiškai ir tada tas paspartinta procedūra dar ir šeimos susijungimas irgi gali reikšti, kad bus sugalvota pasinaudoti tokią sistemą, kad valstybės narės turės paspartintą tvarką priimti sprendimus. Ir be abejo, tarptautiniams koncernams skiriamas didžiulis dėmesys ir prioritetas ir konkurencingumas yra labai svarbus, bet kodėl tarptautinius koncernus, koncernus reiktų traktuoti kitaip negu e, kitas įmonės. Ponas Mulderis dabar. I... Janas Mulderis. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu daugam, pasakė ponas Ekolino savo darbo dokumente. Ši direktyva neturėtų būti naudojama tam, kad e, įtvirtintų jau dabar egzistuojančią situaciją. Ji tiesiog būtų, turi būti skirta labai siaurai apibrieštam tikslui. Uh, ir kad jie turi reglamentuoti tiek atvykstančių asmens, tiek jo šeimos narių padėtį. Keli klausimai. Arba tiksliau pastabus. Pirmiausia, kaip apibriežti, kas yra stažuotojas iš Airijos, Ispanijos nedarbo skaičiai rodo, kad Apie 40 procentų visų universiteto, universitetų auklėtinių nesusiranda darbo. Ir būtų gerai, jei mes įtikintume bendrovės samdyti e, šalies viduje gyvenančius asmenys ir tik po to dairytis kažkur užsienyje, darbuotojų užsienyje. Ir mes norime padėti užsienio bendrovėms įsisteigti ES viduje ir sėkmingai joje dirbti. O jei pažvelgsime į tai, kaip mūsų bendrovėms sekasi dirbti, pavyzdžiui, JAV arba Brazilijoje, Indijoje, Rusijoje ir Kinijoje, Taigi, kaip mes savo reglamentavimo struktūrą galime palyginti su taisyklėmis, kurios galioja kitose šalise. Dėkuoju, ponia Ernst. Ja, wie schon bei der vorangegangenen Richtlinie. Richtlinie Kaip ir dis, ankstesnės diskusijos dėl kitos direktyvos pasiūlymo metu noriu paklausti to paties. Kur link mes sukame? Ar mes tikimės m, mm, užpildyti tą vakumą kai kurių darbuotojų vietinėje rinkoje, ar bandome sukurti vienodas sąlygas e, darbuotojams iš trečių šalių su vietos darbuotojais. Manau, reikia kelti tokį principinio pobūdžio klausimą, koks yra mūsų tikslas, formuluojant šį direktyvos pasiūlymą. Ir dar kiti susiję klausimai. Manau, kad daugeliu aspektų šis pasiūlymas yra suformuluotas nelabai konkrečiai. Tarkime, terminus paimkime ar yra apskritai kokia nors europinė apibrieštis koncerno? Ar vienodai aiškinamas koncerno terminas valstybėse narėse? Ar yra skirtumų? Tai jau yra vienas iš svarbesnių dalykų siekiant apibriežti, kokioms įmonėms būtų taikoma ši direktyva. Toliau specialistai, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kaip juos apibriežti? Ar tai yra asmuo, kuris e, baigė kokį nors mokymo kursą ir jau tada gali naudotis šiomis e, nuostatomis, gali būti pagal šias nuostatas perkeliamas. Irgi neaišku, reikia dar nuodugniau pasigilinti į tai, kaip suprantame šią savoką. Taip pat. E, mm, laikinas darbuotojų samdymas, vėlgi neaiški savoka ir apmokėjimo klausimai. Kaip bus užtikrinamos lygios tos galimybės su vietos darbuotojais atlyginimo dydžio prasme. Tokie klausimai visą laiką kyla, nagrinėjant panašias problemas. Yra valstybių narių, kur nėra numatytas joks minimalus atlyginimas ir jeigu atvyksta darbuotojai iš trečiųjų šalių, kurie paprastai gauna labai mažą atlyginimą, ten kaip tada, pavyzdžiui, bus elgiamasi, koks atlyginimas numatomas. Na, o dabar galime suteikti galimybę mūsų svečiams sureaguoti tai, ką jūs pasakėt ir pirmiausia žodį suteikiau mūsų pranešėjai pono Jekolino ho ascoltato tutti gli interventi così come ho ascoltato le domande. Mi pare che ci siano alcune riflessioni. Aš pasistengsiu sureaguoti jūsų pastabas, atsakyti į pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo pabaigos apibrieštis. Pranešimo tekste yra pasakyta, jog mes norime, kad būtų nustatyti aiškus, objektyvus kriterijai, kad viskas būtų apibriešta aiškiai, kadangi vadybininkas, specialistas nėra pakankamai aiškios savokos. Manau, kad mums reikia sukurti tokią referencinę sistemą, kuri padėtų mūsų darbo rinkai prisitaikyti prie esančių aplinkybių, geriau suderinant darbo jėgos paklausą ir pasiūlą. Darbuotojų judėjimas bendrovės viduje. Ponas Mulderis atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad būtina leisti žmonėms atvykti savo šeimos nariais. Irgi, tai irgi aktualus klausimas. Stažuotojai. Kol kas yra neaišku, kaip reikėtų reguliuoti jų padėtį, bet bet kuriuo atveju reikėtų vengti tokios situacijos, kai žmonės e, gauna įsilavinimą trečioje šalyje ir po to iš jos išvyksta ir turtingesnė šalį ir joje dirba. Nes ir toms trečioms besivystančioms dažnai šalims reikia savo specialistų. Galbūt Tuo atveju, jei bendrovė gyvendina kokį nors labai specifinį projektą ES, tuomet jį galėtų perkelti savo aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš trečios šalies ES. Visus šios klausimus dar galima bus svarstyti. Well, in, in, the, the... Dėkoju, pirmininkė. E, kai prasideda bendro sprendimų prieimimo procesas, tai svarbiausias dalykas, ką komisija gali nuveikti, tai klausytis, suprasti ir prisidėti. E, tas pasiūlymas buvo gana e, platus, reaguojantis į daugelį klausimų, bet dabar mes suprantame, kad reikia siekti sutarimo tarp parlamento ir tarybos ir tarybos bendras sprendimas, bendras sprendimo prieimimas šiuo atveju turi būti pilnai išnaudotas kaip procedūra. Taigi aš čia daugiau ar mažiau tik tai klausysiuos. Na, o dabar grįžkime prie pasiūlymo esmės. Juo nesiekiama, arba tikriau sakant, e, kai kalbame apie kiekybinius uh, dalykus, tai e, jo tikslas yra nulis. Jo tikslas yra palengvinti trečių šalių piliečių darbuotojams, e, dirbančiams korporacijose, įmonėse, palengvinti jų sąlygas. Ir čia komandiruotų uh, darbuotojų direktyvos nuostatų mes taikyti negalime, nes yra kitas e, direktyvos subjektas. Negalime taikyti, pavyzdžiui, e, to vadinamojo rinkos testo, nes mes tada kištumės į kažkokios įmonės e, vidaus darbą. Kištumės į taip, kaip jinai organizuoja savo darbą. E, sutinku, kad kai kalbama apie stažuotojus, specialistus, apibrieštis yra gana abstrakčios. Dėl vadybininko tai e, daugiau ar mažiau egzistuoja tartotinis apibrėžimas. E, bet vis tiek yra numatoma e, tam tikras patikrinimas, kuris leidžia pažvelgti, į kokią funkciją taikosi vienas ar kitas darbuotojas ir ką jis iš tikrųjų kokią funkciją e, darbo rinkoje atlikinės. Ir tada galima pažiūrėti, ar jis patenka į direktyvos taikymo sritį, ar nėra piknaudžiavimą. E, pilno harmonizavimo čia negali būti, bet e, tai yra tam tikras patikrinimas, tam tikras testas. Akivaizdu, kad turime vengti atveju, E, kai e, bus bandoma tą procedūrą pasinaudoti, norint piknaudžiauti. Tam turime užkirsti kelią. Bet turime pasilikti ir tam tikrą uh, laisvės laipsnį, kad galėtume pažiūrėti, kokias funkcijas tas uh, darbuotojas darbuotojas atliks. E, panašiai e, mes turime žiūrėti ir į tą ankstesnio įdarbinimo nuostatą. Mes norime, kad žmogus būtų perkeltas į jau egzistuojančią etatų struktūrą, o ne kad tas etatas bus sukurtas specialiai. E, bet tada e, mes ir turime pažiūrėti e, į tai, kaip ta direktyva bus perkeliama e, valstybėje narėje. Taigi turi būti tam tikras lankstumas, tam tikra dinamika, nes mes negalime reguliuoti vidaus tvarkos ar pasirinkimų konkrečioje kompanijoje ar įmonėje. E, tos direktyvos privalumai mums yra suteikti e, įmoniai galimybės geriau investuoti Europoje, kurti darbo vietas, e, užsiimti ekonominę veiklą, kuri sukurtų darbo vietas ir leisti jai normaliai veikti ir kad ji galėtų panaudoti tam tikrus išteklius to siekdama. Na ir palengvindami ateimą, apsigyvenimą, persikelimą, mes norime užtikrinti, kad būtų lengviau susikalbėti su mūsų partneriais abipusiai naudai. E, žinoma, e, mes neturime siekti iškreipti konkurencijos arba laužyti įstatymus. Kaip tik mes norime išvengti nesažningos kon konkurencijos su ES piliečiais. Ir taip pat mes turime galvoti apie tai, ko iš tikrųjų ta direktyva siekiama. Nesukurti darbo vietų daugiau, e, ne palengventi įdarbinimą, bet turime paprasčiausiai užtikrinti sąlygas, kuriomis e, ta kompanija turėtų dirbti. Ir būtent e, taip ir žiūrėkite, skaitydami pagrindinius straipsnius ir ieškodami, kaip juos patobulinti. Bet e, išlikime būtent tose rėmose. Dabar įmonės apibrėžimas nėra vieningo apibrėžimo, bet direktyvoje tam tikra apibrėžtis yra. E, mes nesame tiek toli pas, pažengę įmonių teisėje, kad turėtume vieningą apibrėžimą. Todėl direktyva leis e, perkelti nuostatas į valstybių narių teisę. Mes turime palikti ir asmenims, ir įmonėms tam tik tikro, tam, tam tikro lankstumo. Į tuos dalykus galime žiūrėti iš įvairių požiūrio taškų, bet vis tiek turime siekti to paties. Kitaip sakant, turime siekti pranašumo e, valstybėms narėms, nes tie žmonės e, atvyks nekonkuruoti su ES piliečiais. E, norint patikrinti, ar taip iš tikrųjų bus, bus tas vadinamasis funkcionalumo testas. Kad nebūtų galima išvengti e, prievolės samdyti darbuotojus vietoje. Ir jeigu laikysimės to specifiškumo, tai galime surasti atsakymus į daugelį klausimų. Dėkui dabar ponė e, Vadasi. Dėkoju ir aš noriu padėkoti už pastabas ir už konkrečius klausimus, e, kurie išriškėjo diskusijos metu taip pat ir tarybos parengiamoje grupėje. Mes ten irgi kalbėjome apie tai, kad būtina turėti labai aiškius ir tikslius apibrėžimus direktyvoje, kad būtų galima lengviau perkelti direktyvą, kad užtikrintume skaidrumą tiems perkeltiems e, asmenims, patiems tiems perkeltiems darbuotojams ir taip pat atitinkamoms valstybių narių institucijoms. Mes taip pat e, kalbėjome apie socialinės teisės ir e, socialinių klausimų darbo grupėje, apie tai, detaliai išnekamės. E, buvo vienas labai konkretus klausimas, kurį verta paminėti. E, buvo paminėta galimybė, kad įvyks e, tam tikras smegenų nutekėjimas iš trečiųjų valstybių. Uh, E, direktyva kalba apie tuos vadinamosius specialistus ar vadybininkus, kurie atvyktų į kitą šalį ribotam laikui, atliktų labai konkretų darbą ir paskui grįžtų į kilmė šalies bendrovę. Ir e, šią prasme aš nematau tos smegenų nutekėjimo rizikos. Žinoma, diskusijos ir toliau taryboje ir tarybos darbo grupėse tęsis, bus aktyvios ir aš tikrai dėkoju už uh, tą medžiagą uh, pamastymui, kurią uh, sukaupiau čia per šiuos klausimus, klausydamas įvairių suinteresuotų šalių pasisakymų. Dėkoju. Ir dabar ponė Jakonsarė. Ačiū. Dėkoju komisijai už e, jūsų konstruktyvų požiūrį. Esu tikra, kad surasime gerus sprendimus. Na, o kai e, kalbė, kalbame apie specialisto apibriežtį, tai dabar e, visi jau sutarėme, kad reikia tą apibriežtį išaiškinti. Nereikia taip jau būti tokiems lankstiems ir tokiems plačiažiūriams, kad e, Europos e, teisingumo teisme atsirastų visa krūva bylų ir kad teismas būtų priverstas aiškinti politikams, ką mes turime galvoje čia. Manau, kad jau dabar galime matyti vieną sprendimą o konkrečiai laikytis GATS formuluočių, nes jos laikomos tikslesnėmis. Apie tai turime pagalvoti. Sutinku su jumis, kad smegenų nu- nutekėjimo problema yra aktuali, tačiau e, šiuo atveju vargu. Ar taip yra šiuo konkrečiu atveju? Nes čia gali išlošti abi pusės, kaip kad buvo ir paminėta. Tai, kad tie žmonės atvyks į Europą, reiškia, kad jie paskui parvažiuos e, atgal į kilmės e, šalį, galbūt patobulinę savo įgūdžius, bet kuriuo atveju. Dėkoju už tą bendrą dvasę diskusijose. Mums reikia E, pasiaiškinti dalykus, siekiant e, tą direktyvą padaryti kiek įmanoma geresnė ir kiek įmanoma tikslesnė. Nes dėje turime pakankamai daug prastų e, ES teisės aktų pavyzdžių, kada jie nėra tokie tikslus, kaip kad turėtų. Pirmininkas dėkoju. Tiek turbūt ir bus pirmojoje mūsų po, popietės sesijos dalyje. Galime pereiti iš karto prie antrosios sesijos, nedelsdami tai turėtume padaryti. Tokių sesijų popiet turėsime tris, kaip kad ir ryte. Dėkoju prelegentus, kurie pasisakė pirmajame raunde. Thank you. Thank you. Thank you so much. Uh, Happy Easter. The same to you. The same to you. We thank, we thank as I say. Kaip ir sakiau, uh, dėkojame prelegentams, pasisakiusiems per uh, pirmąją diskusiją. Now leaving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 Ci sbrighiamo subito. We're proceeding, as I said, to the second session. Tęsime darbą. Čia diskusijoje dalyvaus socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys. Ir pasidalins savo nuomonėmis dėl komisijos pasiūlymo ir mūsų pranešėjo darbo dokumento. Visų pirma, Europos e, trade unionų konfederacijos atstovus ir Europos verslo konfederacijos atstovus. Bet taip pat e, turime ir e, Eurokadr atstovus ir taip pat e, išgirsime Permits fondo atstovų nuomonę. Ši organizacija užsima tarptautinio personalo šeimos narių reikalais. Bet pirmiausia, ponė Vilke Vornik, ji yra Europos e, Tredjunionų konfederacijos teisės ekspertė. Siūlyčiau suteikti jai penkias minutės pasisakymai. Prašau. Dėkuoju. Dėl įmonės viduje perkeliamų darbuotojų. Kaip jau buvo šį rytą pasakyta, kai kalbėjote apie sezoninius darbuotojus, iš esmės Galime išsakyti kelias pastabas, pateikti kelias klausimus ir tikimės išsamei išnagrinėti šį pasiūlymą. Mums atrodo, kad darbo rinką bandoma suskaldyti, kaip jau apie tai kalbėjo mano kolegė, kolega, nes bus sukurtos skirtingos darbuotojų kategorijos. Mūsų galva, tai šis pasiūlymas sudaro sąlygas nesažiningai konkurencijai Jis, tai, jis taip pat pakenks vienodo požiūrio principui ir visiškai nepaiso socialinių partnerių autonomijos. Todėl mes reikalaujame, rengiant šį pasiūlymą, atsižvelgti iš tai, ką. Ir aš kalbėsiu tik apie mūsų pagrindinius, svarbiausius reikalavimus. Pirmiausia, mes norime, kad būtų taikomas dvigubas teisinės pagrindas. Be abejo, mes pritarėme tam, kad migracijos klausimams taikomas teisingas teisinis pagrindas, tačiau mes manome, kad būtina teisinį pagrindą papildyti dar vienu straipsniu, kadangi negalima neikti, jog ši direktyva paveiks darbo rinką. Ši direktyva bus ne vien migruojančių darbuotojų atvykimo ir darbą reglamentuojančią priemonę. Šiame dokumente bus apibriežta šių darbuotojų, teis, apibriežta šių darbuotojų teisės. Ir manau, kad mes turime kalbėti ne vien apie darbuotojus, bet ir apie jas perkeliančius bendrovės. Taigi, vienodas e, e, elgesys su visais ir nediskriminacija. 14 straipsnės. E, štai kas yra naudojama, kad teisinės pagrindas ir jis mums kelia. Uh, kelias problemas, kadangi įmonės viduje perkeliami darbuotojai yra traktuojami kaip komandiruojami darbuotojai. Jei ši direktyva yra skirta tam, kad būtų taikomos vienodos sąlygos, tai panašu, kad taip ir yra. Tačiau komandiruoti darbuotojai jau yra darbuotojų kategorija, kuri yra labai prastai apsaugota. Kaip mes žinome, po to, kai Teisingumo teismas paskelbė savo sprendimus. Taigi aš manau, kad tą nuorodą į e, komandiruotus darbuotojus reikia išbraukti. Antras dalykas. Visuotiniai, visuotiniai taikomi kolektyviniai susitarimai. Mes manome, kad e, šias nuostatas reikia išbraukti, kadangi mes norime, kad uh, įmonės viduje perkeliami darbuotojai galėtų pasinaudoti kolektyvinėmis sutarti, sutartimis, lygiai taip pat, kaip jie gali jomis naudotis savo šalyje. Tai reiškia, kad reikia tvirtinti socialinių partnerių autonomiją nacionalinėse sistemose. Dar vienas dalykas. Leidimo atvykti suteikimo kriterijai teigiama, kad darbuotojas turi uh, įrodyti, jog dirba bendrovė jau, jau tam tikrą laiką. Mes manome, kad ši nuostata turi būti privaloma. Negalime leisti valstybėms narėms pa, pačioms uh, nuspręsti, uh, koks turėtų būti tokio perkeliamo darbuotojo darbo stažas toje konkrečioje įmonėje. Svarbu yra įrodyti, kad darbuotojas turi, iš tikrųjų dirba bendrovėje, Nieko nestebina tai, kad daugiausia problemų kelia apibrėžimai. Vadybininkas, specialistas ir, kit, ir e, stažuotojas. Mano kolega po to apie tai kalbės. Mes manome, kad šias savokas reikia apibrėžti labai konkrečiai. Bet to mums rodo, kad taikymo sritis yra pernelik plati ir mane nustebino tai, kad Ponas Manservizai ką tik pasakė, kad ši direktyva, ši direktyva yra pirmiausia skirta tarptautiniams stambioms bendrovėms. Tačiau aš direktyvoje niekur neradau, e, jog būtų nurodyta, kokios sektoriaus arba kokio dydžio bendrovėms ji bus taikoma. Pavyzdžiui, jei pažvelgsime į statybos sektorių, tai atrodytų, kad e, šis sektorius nepateks į šios direktyvos taikymo sritį, kadangi statybininkams atrodo, kad e, ši direktyva jiems yra nenaudinga ir jų nuomonę palaikė ir socialiniai partneriai. Ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti. Mums atrodo, kad e, šiame dokumente nėra numatyta tikro priežiūros kontrolės e, mechanizmo. Štai tokie yra mūsų reikalavimai. Ir trumpai dar kartą galiu pakartoti, kad mums netinka tai, kad teisinių pagrindų buvo pasiektas tik 14 tai straipsnis ir tai, kad ši direktyva yra glaužiai siejama su komandiruojamų darbuotojų direktyva. Honor to welcome. Dėkoju Jums ir mums yra dar kartą labai malonu pasveikinti pas mus dar kartą atvykusi poną Sverkerį Rudebergą, kuris atstovauja Europos pramonės ir darbdavikų konfederacijos sąjungos migracijos ir laisvų darbuotojų judėjimo darbo grupiai. Dėkoju. Aš atstovauju čia Business Europe organizacijai, kuri atstovauja įvairioms uh, verslo ir darbdavių organizacijoms veikiančioms ES. Svarbu yra pabrėžti, jog mes atstovaujame Europos bendrovėms. Aš plačiau tai pakomentuosiu, kai kalbėsiu apie darbuotojų perkelimą, kai jų e, bendrovė nėra Europoje registruota bendrovė. Panašu, kad yra labai daug painiavos apie tai, kam yra skirta ši direktyva ir apskritai, kas yra įmonės viduje perkeliami asmenys. Reikėtų pabrėžti, jog mes kalbame apie labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų judumą. Tai yra asmenys, kurie turi jau darbo sutartį ir jie ir toliau dirba pagal e, darbo sutartį tai yra asmenys, kurie išlaiko savo darbo vietą, tiesiog jie yra perkeliami dirbti į kitą šalį. Darbuotojų, komandiruotų darbuotojų direktyvos nuostatos gali būti taikomos e, tokiems perkeliamiems asmenims, kadangi iš esmės komandiruoti darbuotojai yra labai panašus į įmonės viduje perkeliamus asmenys. Tačiau dėl to, kad mes kalbame, komandiruotų darbuotojų direktyva negali būti taikoma įmonės viduje perkelintiems asmenims, taip vadinamiems ICT darbuotojams, dėl to, kad tai yra ne Europoje registruotų bendrovių darbuotojai. Aš manau, kad kad uh šie perkeliami asmenys yra labai aukštos kvalifikacijos darbuotojai ir labai svarbu yra rūpintis jų interesais. Kitaip, jei mes to nedarysime, tai jie tiesiog nenorės vykti į kitą šalį. Bendrovės neperkelia savo darbuotojų dėl to, kad tai yra tai leidžia joms sutaupyti lėšų. Taip iš tikrųjų nėra. Tai yra gan brangus procesas, kadangi žmogus vyksta į kitą šalį, reikia apmokėti papildomas išlaidas. Taigi bendrovės nori perkelti asmenys į Europos šalis dėl to, kad jos turi organizacinę struktūrą, kuri leidžia joms tai daryti. Bet už šie asmenys dažnai turi uh, labai ypatingų žinių, kad nesvarbu, kaip tos žinios būtų apibrieštos direktyvoje. Ir mes kalbame ne apie, ne apie asmens turimą diplomą, ne jo gytą kvalifikaciją, bet apie jo labai ypatingas žinias, kurios yra ypatingai svarbios ir naudingos bendroviai ir kurios gali būti sėkmingai pritaikytos kitoje šalyje laikinai. Tai daug kainuoja, tačiau tai kartais e, yra reikalinga. Reaguodamas į tai, ką pasakė kolega iš e, profsąjungos, tarptautinė bendrovė, iš tikrųjų direktyvoje nekalbama apie šias bendrovės. Kalbama tiesiog apie tai, kad ši direktyva yra taikoma apie bendroves, kurios yra registruotos už ES ribų, kurios turi savo atstovybių ES. Taigi šios bendrovės yra tarptautinės bendrovės. Tai gali būti, būti e, Amerikos, Indijos bendrovės. Na, žinome, kad ir Europos bendrovės turi savo atstovybės filialus už ES ribų. Iš esmės kalbame apie žinių perkelimą, o žinios yra labai labai svarbios globalėjančiame pasaulyje. Mes atstovaujam bendrovėms veikiančioms ES ir mums atrodo, kad galimybė perkelti žinias iš šalių, kurios neįeina Europos Sąjungą, į Europos Sąjungą yra e, labai e, reikalinga. Kiek tokių žmonių gali pas mus atvykti? Na, mes kol kas nežinome. Bet man atrodo, kad e, netiek ir svarbu galiausiai yra, ar atvyks daugiau ir mažiau žmonių. Tiesiog Tiesiog e, žmonės atvykę Europos Sąjungą galės po to būti perkelti į kitą valstybės narę. Ir tai irgi yra svarbu, kadangi tai paskatins darbuotojų judėjimą ES viduje. Teisės aktų pasiūlymai dažnai yra teikiami būtent tam, kad būtų paskatinti procesai vykstantis pačioje Europos Sąjungoje. Skatinti tokius procesus nėra lengva, kadangi labai dažnai jie e, yra susijęs su valstybių narių suverenumu. Tačiau tai yra labai naudinga visoms Europos šalims. Visi suprantame, jog būtina yra užtikrinti, jog ir ateityje Europa ir Europos bendrovės išliks konkurenting, konkurentingos. Iš visai neseniai patirtos krizės mes visi pasimokėme, kad be konkurencingumo nieko negalėsime padaryti. Prieimo šioje salėje jūs galėjote gauti dokumentą, kuriame yra išdėstytos mano parinktos skaidrės. Ir Business Europe organizacijos parengtą poziciją aptarimų klausimų. Slogim susipažinti su šiais dokumentais ir tikiuosi, kad e, tolesnė diskusija bus labai įdomi, kadangi ponas Koks ir, po, ir ponas Nifsarkar pateiks mums konkrečių pavyzdžių, kaip ši direktyva gali būti įgyvendinta. Dėkoju, ponė Rūdaberg. Dabar perėsime prie kito mūsų prelegento, pono Žilkatar. Taigi, gerbėmiai ponai ir ponios, gerbėjai Europos parlamento nariai ir sveikinu visus, kas čia e, dalyvauja. Dėkoju Libi komitetui už šį renginį, kuris mūsų galva yra labai svarbus. Aš norėčiau Jums papasakoti apie Eurokadrą, tai yra, yra partnerystė, kuri veikia aktyviai Europos Sąjungoje ir kuri vienė 6 milijonus darbuotojų iš e, daugybės Europos šalių. Ir šie asmenys dirba įvairiuose sritise ir atstovauja, sudaro didelę dalį visų Europos darbuotojų. Eurokadr pasisako už darbuotojų, ypač aukštos kvalifikacijos darbuotojų judumą. Ypač, kadangi tai taip pat reiškia ir e, žinių, ir, ir gabumų judumą. Mes manome, kad šios direktyvos tikslas yra iš principo geras, kadangi siūloma yra supaprastinti ir paspartinti procedūras, kurios yra taikomas valstybėse narėse, tam, kad jas galėtų atvykti laikinai e, e, bendrovų perkeliami asmenys. Tačiau mes manome, kad šį pasiūlymą būtina e, keisti tam, kad jis būtų uh, naudingesnės tiek darbuotojams, tiek e, bendrovėms. Ir leiskite išsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, Eurokadr nariai puikiai žino, jog kad netrukus į pensiją pasitrauks labai daug žmonių ir dėja jaunų kvalifikuotų žmonių e, Europoje skaičius bus nepakankamas tam, kad būtų pakeista ta spranga, kurie atsiras po to, kai e, 55 ir 65 metais gimusi karta išeis į pensiją. Taigi diskusijos dėl šio e, teisės akto vyksta e, reikali, labai sudėtingų metų, kadangi išgyvename ekonominę krizę ir labai dažnai e, žmonės kenčia dėl to, kad jie baigia mokslus, tačiau nesusiranda darbo, dėl to, kad jų diplomas yra nereikalingas arba dėl to, kad yra pernelik sudėtinga ekonominė situacija. Taigi ši direktyva turės labai svarb, svarbių pasiekmių darbo rinkai. Eurokadr mano, kad būtina atsižvelgti į darbuotojų interesus, ypač kai kalbame apie trečių, iš trečių šalių atvykstančių uh, darbuotojus. Ekonominio ir socialinio reikalų komitetas parengė savo nuomonę dėl šio dokumento. Aš ne, nekomentuosiu e, tų dalykų, kuriuos sakė jau kolegos. Aš tiesiog noriu apsiriboti e, ties tuo, kad dėl neaiškių apibrėžimų gali susidaryti, gali iškelti tam tikrų problemų. Aš kalbu apie Pavyzdžiui, numatyta vadybininko savoka. Visi darbuotojai, kurie prižiūri kitus darbuotojus ir kurie turi galimybę samdyti darbuotojus arba e, atleisti juos iš darbo. Yra asmenys, kurie atlieka vadovaujančią funkciją. Ir todėl mes manome, kad iš tikrųjų reikia dar geriau apibriežti, kas yra vadybininkas. Tai turėtų būti asmo, kuris iš tikrųjų atlieka e, vadovaujamą darbą. Toliau, ekspertai ir specialistai. Tai turi būti asmenys, kurie turi e, tinkamas kvalifikacijas, jie turi, turi turėti mažų mažiausiai bakalauro laipsnio diplomą. Uh, savo srityje. Tokia, tokia apibrieštis, kuri yra siūloma dabar, leis perkelti daugybę asmenų, kurie iš tikrųjų mūsų galva nėra e, specialistai, stažuotojai. Ši e, stažuotojo apibrieštis yra dar neaiškesnė. Jei pažvelgsime į tai, kaip skiriasi stažuotojų statusas ir jo reglamentavimas valstybės narėse, pamatysime, kad traktuoti siūloma formuluoti galima bus labai įvairiai. Tai yra žmogus, kuris tobulina savo žinias bendrovėje, arba tai gali būti studentas, kuris tiesiog atlieka praktiką kokioje nors bendrovėje. Taigi, mums atrodo, kad e, stažuotojas negali būti asmo, kuris e, ruošiasi ateityje dirbti e, šioje bendrovėje. Ir manome, kad stažuotojus reglamentuojančias nuostatas reikia suderinti su Erasmus programu. Oh, we are. C'est passé très bien avec les... Puikiai padirbėta, laikėtės skirto laiko, o dabar Kathleen van der Vilk, ji yra Permit fondo valdybos narė. Dėkuoju, panė pirmininkė, Europos parlamento nariai, dėkuoju už galimybę prisidėti prie jūsų diskusijos apie įmonių viduje perkeliamus darbuotojus. Mm, kaip permits e, fondo atstovo, aš norė, atstovė norėčiau pakalbėti apie tų darbuotojų šeimų narius e, ir e, konkrečiai apie jų galimybę įsidarbinti. Ir teisę į greitą prašymų apsigyventi. E, išanalizavimą. Mūsų fondas e, turi 40 e, didelių privačių ir viešų kompanijų, dirbančių visame pasaulyje. Apie 2 milijonai tokių darbuotojų yra ir pusė iš jų maždaug dirba, dirba Europoje. E, jeigu žiūrėsime, kiek yra perkeliama darbuotojų įmonių viduje, tai jų procentas e, tai yra gal vienas tik tai procentas. E, tuo tarpu, kai tokių perkelimų nauda Europos ekonomikai yra aiški. Iš esmės sveikiname komisijos pasiūlymus ir remiame Business Europe pateiktas pastabas. Dabar e, šiais laikais, kai e, vis daugiau kalbame apie dvigubą karjerą, mes dažnai matome situacijas, kai personalas atsisako būti komandiruotas dėl šeimos aplinkybių. Taigi Mes e, siūlytume e, pataisyti 15 straipsnį. Mums e, norėtųsi matyti nuostatą, kuri leistų tuoj pat įsidarbinti darbuotojo šeimos nariams. Antra, e, šeimos nariams e, leidimas gyventi turėtų būti išduodamas per 30 dienų laikotarpį, taip pat kaip ir pačiam darbuotojui, o ne taip, kaip dabar numatoma per 2 mėnesius. E, galbūt kartais patogiau šeimos nariams atvykti vėliau, tai gali būti susijęs su vaikų mokslo metais. Tačiau svarbu prisiminti, kad ne visi perkelimi darbuotojai yra perkeliami į savo naują darbo vietą iš kilmės šalies. Kartais jie jau dirba kitoje šalyje. Amerikietis, pavyzdžiui, gali atvykti iš Singapūro, Hongkongo ar Dubajaus. Ir kai tas darbuotojas išvažiuoja iš tos šalies, e, jo šeimos nariai gali prarasti teisę ir toliau ten gyventi, todėl svarbu, kad jie galėtų atvykti su darbuotoju kartu. Kalbant apie prieigą prie darbo rinkos partneriams, pateiksiu štai kokią tarptautinę perspektyvą. E, šiuo metu apie 20 e, pasaulio valstybių leidžia šeimos nariams, sutuoktiniams, kartais vaikams įsidarbinti darbo rinkoje. Tarptų 20 yra 11 ES valstybių narių. Ir jeigu Europa nesilaikys tos tarptautinės praktikos, tai tada praloš konkurencijoje dėl talentų. Turiu taip pat pasakyti, kad žvelgiant iš socialinės ir lygių galimybių perspektyvos, svarbu pripažinti, kad 85 procentai tų šeimos narių, kurie yra perkeliami, yra moterys. Taigi, jeigu nebus suteikiama galimybė įsidarbinti e, šeimos nariams, tai daugiausia nukentės kaip tik ir moterys. Ir e, iš tikrųjų tai nereikš, kad e, ES e, e, funkcionavimo sutarties 79 straipsnis, kuris numato e, vienodą elgesį, bus įgyvendinamas. Antra vertus, e, partneriams e, suteikimas galimybės įsidarbinti palengvina jiems taip pat e, susirasti darbą, kada jie sugrįžta į savo kilmės šalį. Ir tai pagerina situaciją ir siunčiančioje, ir priimančioje šalyje. Mūsų fondas yra padaręs apklausą ir apklausė 3000 šeimos narių Ir ta apklausa parodė, kad maždaug ketvirtadalis darbuotojų yra savo karjeros laikotarpiu atsisakę persikelti dirbti į kitą e, valstybę dėl šeimos situacijos. Tai labai aiškiai išryškina tuos iššūkius, kurie kyla ir darbdaviams, ir darbuotojams. Ta situacija esant dabartinėms demografinėms tendencijoms, tik tai blogės. Taip pat mūsų apžvalga parodė, kad gebėjimas kartu persikelti teigiamai paveikia jų šeimos gyvenimą, sugebėjimą dirbti ir prisitaikyti naujoje vietoje. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką prieš baigdama. E, e, vieno darbuotojo žmona, ne europietė, po to, kai e, septynis metus praleido dirbdama užsienyje, štai ką pasakė. Dabar sugrįžusi į darbą, psichologiškai labai sunkiai galėčiau padaryti pertrauką darbe ir Iš tikrųjų, tai, kas įvyko, labai smarkiai pakeitė mano vaikų požiūrį ir a, e, smarkiai įtakojo jų lūkesčius. Taigi, kaip matote, ta problema yra daug platesnė negu kad e, ekonominiai argumentai, kuriais siekima patraukti, e, pritraukti geriausius talentus. Mums reikia, kad išloštų ir taptotinės šeimos, ir kompanijos, kurias jas įdarbina, ir e, Europos Sąjunga. Todėl aš raginu priimti e, reikiamas pataisas 15 straipsniui ir galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau būsime pasirengę teikti Jums bet kokią informaciją. Dėkoju. Poniai Vander Vilk, dabar laikas diskusijai, prašom, kas norėtų užduoti klausimų. Nėra klausimų, jeigu nėra klausimų, tai nėra ir ginčių, jeigu nėra klausimų, nėra ir atsakymų, nėra reakcijų. Nėra klausimų, galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Ne, ponia Morvai. Na, aš tik tai pasakysiu labai paprastą dalyką, kad tikrai čia kalbame apie aukšto lygio vadovų postus, jeigu 85 e, procentai dirbančių tuose postuose yra vyrai. About men and women being distributed. Na, iš tikrųjų labai įdomią pastabą pasakėte apie tai, kiek tarp perkeltųjos įmonės viduje darbuotojų yra vyrų ir moterų. Pone Mulder, prašau. Taip, aš norėčiau užduoti klausimą, kurį pateikiau ir anksčiau. Kaip šį klausimą reglamentuoja kitos mūsų prekybos partneriai, pavyzdžiui, JAV, Kinija ar Indija. Ar jums yra žinoma apie šiose šalise galiojančias teisinės normas? Aš galiu atsakyti šį klausimą. Atlikę dar taptinį e, tyrimą, mes įvertinome padėtį 20, 20 šalių kurie leidžia partneriams, šeimos nariams dirbti. Junktinė karalystė, Niderlandai, Prancūzija, Suomija, Italija, Švedija ir, kiek aš suprantu, Ispanija nesiniai prisijungė prie šių šalių. Uh, nežinau, ar jie e, gyvendinami yra dar tinkamai įgyvendinami. Taigi šiuose aštuoniuose šalyse e, perkeltų asmenų šeimos nariai gali laisvai įsidarbinti. Yra dar trys šalis - Vokietija, Belgija ir Airija, kurioje yra taikoma supaprastinta įsidarbinimo procedūra. Tai yra, kad šeimos nariai turi gauti pirmiausia e, leidimą dirbti. Šveicarija, JAV. Australija. Naujojo Zelandija, Argentina, štai šios šalis leidžia perkeltų asmenų partneriams dirbti. Pane Rudenberg, ponas Rudeberg norėtų sureaguoti tai, ką pasakė ponas Mulderis. Taip, be abejo, šis klausimas yra labai svarbus. Apipusiškumas yra labai svarbus dalykas, kai mes kalbame apie palankesnių sąlygų sukūrimą tarptautinės bendrovėms, perkeliant e, savo darbuotojus. Tarptautinė situacija e, e, nėra vienoda visur. Žinome apie GATS ir e, žinome apie dvišalios susitarimus. Mūsų darybinė pozicija reikalaujant, kad būtų taikomas abipusiškumams, mūsų bendrovėms norint perkelti darbuotojus į e, šalis esančias už ES ribų yra gan gera. Taigi mes e, vad, rodome pavyzdį šioje srityje visam kitam pasauliu ir aš tikiuosi, kad tai bus naudinga mums visiems. Ponas uh, Patar taip pat norėtų kai ką pridurti, prašau. Taip dėkoju, ponė pirmininkė, jums leidus. Norėčiau sugrįžti prie diskusijų, kurios vyko kiek anksčiau, kai buvo kalbama apie smegenų nutekėjimą. Aš manau, kai kalbame apie diplomuotus e, asmenis, mes iš esmės kalbam, susidurime su tomis problemomis, kuria, apie kurias kalbėjome, kai šį rytą buvo kalbama apie sezoninius darbuotojus. Man yra tekę bendrauti su prof, profesinėmis sąjungomis e, iš Senegalo ir jie man pranešė, kad e, beveik pusė jų, e, jų darbo neturinčių asmenų yra universiteto diplomą turi, turintys jauni žmonės ir jie dažnai atvyksta Europos Sąjungą ir, ir dirba nekvalifikuotą darbą bet ir kolegė iš, iš Vengrijos kalbėjo apie panašias problemas Vengrijoje. Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie tai, kad diplomus, universitetų diplomus turintis jauni vengrai labai dažnai siekia įsidarbinti Austrijoje arba net Lenkijoje. Ir ten dažnai dirba nekvalifikuotą darbą. Visi šie dalykai yra susiję su darbo užmokesčiu, su diplomo pripažinimu. Ir atrodytų, kad uh, visi šie dalykai, atrodo, kad visi šie dalykai buvo svarsti, svarstomi anksčiau tik tai Europos lygmenių. Tačiau dabar mes gyvename globalėjančiame pasaulyje ir jau turime turėti ir platesnę viziją. Ir profsąjungoms, ir profesinėms organizacijoms labai svarbu yra užtikrinti, kad jų šalise būtų sukurtos palankios darbo sąlygos, būtų mokamas pakankamas atlyginimas, kad žmonės nenorėtų išvykti. Pažvelkite, pažiūrėjau, į tai, kas vyksta Afrikoje šiuo metu. Situacija tikrai yra katastrofiška, nes labai daug diplomuotų jaunų žmonių neturi darbo. Dėkoju ponui Patar. Ar bus kokiu nors papildomų klausimų? Ne. Taigi galime iš karto perėti prie kitos mūsų sesijos, nes mūsų laukia dar trečioji sesija. Turime šiek tiek uh, laiko, bent vieną kartą. Taip atsitiko, kad neatsiliekame nuo darbo grafiko. Dėkuoju mūsų prelegentams ir prašau pasiruošti trečiajai sesijai. Yes, yes.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 Sì, sì, sì. Now, thank you. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad jūs elgsitės pakankamai mandagiai ir leisite mums uh, šią popietinę sesiją baigti laiku. O tai yra labai svarbu, kadangi šiandien daug kas iš mūsų vyks Velykų atostogų. Taigi nepamirškime to. Ir periname prie trečiosios mūsų darbo sesijos, kurios metu aptarsime praktinius pavyzdžius, kurie paaiškins mums, ką reiškia įmonės viduje perkeliamų asmenų savoką. Taigi, pas mus atvyko nacionalinės programinės rengos ir paslaugų bendrovės asociacijos NASCOM viceprezidentas Ahmet Nifskar ir Europos ir Amerikos verslo tarybos atstovas Karlas Koksas. Jie mums papasakos apie tai, ką jie mano apie komisijos pasiū, pas, e, pasiūlymą bei apie pranešėjo parengtą darbo dokumentą. Taigi, netrukus e, suteiksime žodį mūsų prelegentams ir tikiuosi, kad po to liks dar laiko baigiamosioms pastaboms, kurias padarys ponas Jakolino, mūsų pranešėjas. Taigi, pirmiausia, suteiksime žodį Karlui Koksui. Sveiki atvykę pas mus. Karlas Koksas yra Europos ir Amerikos verslo tarybos kvalifikuotos darbo jėgos grupės e, ES pirmininkas. Prašau, ponė. Dėkoju, gerbiamasis ponė pirmininkė. Aš esu parengęs kelias skaidres, kurias rodysiu Pirmiausia, noriu pranešti Jums, kad aš atstovauju šiandien čia Europos ir Amerikos verslo tarybai. Tai yra stambiausia transatlantinė organizacija atstovaujanti e, verslo bendrovėms, kurios veikia tiek ES, tiek JAV. Mes vieniem 72 e, kompanijas, kurios e, dirba praktiškai visose sektoriuose e, aukštųjų technologijų, farmacijos, e, vartojimų prekių, konsultacijų, konsultacinių paslaugų sektoriuje ir taip toliau. Mūsų organizacija džiaugiasi, kad Europos komisija pateikė šį pasiūlymą dėl įmonės viduje perkelimo asmenų. Komisijos atstovė šiandien sakė, kad ICT direktyva atspindi dabartinį verslo modelį, pagal kurį mums labai dažnai reikia labai kvalifikuotų darbuotojų, o jų skaičius nulatos mažėja. Vis mažiau turime žmonių, kurie turi labai konkrečių techninių įgūdžių. Šios menų skaičius mažėja ir tai kelia nerimą verslininkams, kadangi mums darosi vis sunkiau surasti kvalifikuotų darbuotojų, kurie būtų reikia tinkamų vietų, tinkamų laikų, tai yra tuomet, kai jie mums yra reikalingi. ICT direktyva padėtų verslui užpildyti darbo jėgos spragas nes e, ji numato galimybę perkelti kvalifikuotus darbuotojus į ES tuomet, kai jie yra ten reikalingi. Aš norėčiau pakomentuoti kelis praktinius aspektus. Pavyzdžiui, kokiu atveju darbdavys gali nuspręsti e, perkelti į ES laikinai dirbti aukštos kvalifikacijos darbuotoją. Aš galiu Jums pali, pakei, pateikti kelis scenarius, bet aš apsiribo, apsiribosiu tik tai dviem kurie, mano galva, yra labai aktualūs. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad e, stambi JAV programinės įrangos bendrovė dėgia labai sudėtingą tiekimo grandinės valdymo sistemą e, vienoje Ispanijos vartojimų prekių prekybos bendrovėje, kuri turi sandėlius visoje Europoje. Ir e, įdėkus šią sistemą bus e, sutaup, sutaupyta e, e, dešimtis tūkstančių eurų per metus. Gali būti, kad dėgiant šią sistemą iškils kokių nors techninių problemų, nes, nes, kurios trukdo tinkamai naudotis sistema, tuomet programinės įrangos inžinierius turi atvažiuoti kuo skubiau tam, kad jis įspręstų problemas, su kuriamis susidūrė šios kompanijos klientas e, įvairiuose Europos valstybėse narėse. Bet to šis inžinierius turės prižiūrėti, kad šios problemos nepasikartotų per kelias savaitės po to, kai sistema bus pataisyta. Tai yra vienas galimas scenarius. Antras scenarius. Įsivaizduokite e, stambų Vokietijos gamintoją. Tai yra kompanija, kuri yra e, įsikūrusi Vokietijoje. Ir įsivaizduokite, kad ji pasamdė kelis labai perspektyvius vadybininkus, tai yra aukšto rango vadovus iš Latino Amerikos ir Azijos. Šie trečiųjų asmenų asmenys turi būti perkelti į pagrindinę bendrovės būstinę Vokietijoje pusmečiui tam, kad jie geriau suprastų, kokia yra bendrovės strategija ir darbo metodai. Po to šie asmenys turi sugrįžti į savo šalis tam, kad tenai vadovautų šios Vokietijos bendrovės filialams. Ir ECT direktyva gali būti labai naudinga dviem mano paminėtais atvejais, nes ji padės perkelti gabiausius uh, kompetentingiausius darbuotojus į tas vietas, kur jie yra reikalingi. Tai bus naudinga yra e, tiek tarptautinės bendrovės, tiek ES esančioms kompanijoms. Bendrovės viduje perkeliamų asmenų direktyva gali būti naudinga ne vien darbdaviams, bet ir tų darbdavių klientams. Kaip aš, pavyzdžiui, ką tik uh, minėjau, kad JAV bendrovė gali dėkti programinę įrangą uh, kokioje nors Ispanijos bendrovėje. Taigi šį ICT direktyvą bus naudinga ta, tai Ispanijos bendrovėjai. Aš nekomentuosiu dabar visų šių pagrindinių principų, kurie yra išdėstyti šioje skaidrėje. Aš jums leidus noriu sustelkti ties penkiais Tose pavyzdžiuose, kuriuos aš Jums e, pateikiu, tai yra, e, pavyzdžiui, tas pavyzdys, kai, kai e, JAV bendrovė dėgia programinę įrangą Ispanijos bendrovėje ir kai Vokietija ketina steigti savo filialus kitose šalise. Šiais atvejais yra labai svarbu užtikrinti, jog šie darbuotojai, perkelti darbuotojai galėtų laisvai keliauti ES viduje. Pavyzdžiui, Ispanijos bendrovė gali turėti sandėlius visoje ES teritorijoje ir tas perkeltas asmo turės galiausiai veikti ne vienas Ispanijoje, bet turės keliauti po, kelia, e, po įvairias ES šalis. Tam, kad toks perkeltas darbuotojas galėtų dirbti ne, ne vien e, ten, kur jo darbdavys turi savo filialą, bet ir kliento e, veikimo šalise bus labai svarbi. Toliau, darbo rinkos tyrimai. Šie tyrimai dėja neleistų pakankamai greitai priimti sprendimų dėl darbuotojų perkelimo. Pavyzdžiui, jei e, programinės įrangos inžinieriui reikėtų skubiai atvykti į Ispanijos bendrovę, tai e, būtinybė atlikti darbo rinkos tyrimą tikrai būtų labai nenaudinga. Ir dar vienas dalykas. Mes manome, kad reikia sumažinti leidimo išdavimo. leidimo išdavimui skiriamą laiką. Pavyzdžiui, Vokietijos bendrovė, kurie samdo vadovus iš kitų šalių, norės ko gero, kad šie asmenys atvyktų pas uh, pas juos kuo skubiau. Bet to reikalavimas e, e, patikrinti, ar darbuotojas dirba jau visus metus e, bendrovė taip pat yra nenaudingas. Nes vėlgi, kaip ir rodo mano pavyzdys su Vokietijos bendrovė, tai būtų neįmanoma. Ši direktyva mūsų gal, galva bus naudinga verslui ir jis sustiprins konkurencingumą Europoje. Uh, kadangi ji padės e, žinio, mums geriau pasinaudoti turimomis žiniomis bei pa, paskatins šių žinių sklaidą ES. Dėkoju, ponai Koksai, jūs e, iš tikrųjų pasidalinote savo praktinę patirtimi su parlamento nariais. E, kai kalbame apie mūsų šios dienos temą. O dabar suteiksiu žodį ponui Amit Nivsarkar. Jis yra NASCOM kompanijos vicepirmininkas. Žodis jums prašom. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Libė komitetui už galimybę pateikti mūsų požiūrį. Esu Amit Nivsarkar, NASCOM viceprezidentas. E, mes e, užsijimame e, technologijos pramonės E, prekybą Indijoje. Jungiame 1300 narių, e, dirbame ne tik su Indijos kompanijomis, bet ir su Microsoft, SAP ir taip toliau. Ir e, jungiame taip pat kitas kompanijas, kurios yra didelės technologinės kompanijos BC, Philips, Siemens ir taip toliau. E, plačiai kalbant, pritarėme aptariamai e, direktyvai, pritarėme Business Europe ir EABC nuomoniai apie ją. E, pasakys tik tai, kodėl mes galvojame, kad būtina perkelnėti darbuotojus įmonėje. Ir kodėl tai pravartu Europai? Tai prisidės prie Europos konkurencingumo ir uh, E, greitai užpildyti e, žinių spragas e, kompanijose. Verslas turi būti lankstus ir turi gebėti pritraukti tam tikrus įgūdžius per trumpą laiką. Kaip praktikoje tai galėtų atrodyti, sakykime, didelė telekom kompanija Europoje, e, nori gauti prieigą prie naujos technologijos, ar tai būtų Android platforma ar kažkokia kita technologija. E, sprendimai galbūt e, yra surasti Indijoje ir aukšto lygio inžinieriai, kurie parengė šitą platformą, turi turėti galimybę atvykti į vietą, e, išbandyti tą technologiją ir padėti vartotojams ją įsisavinti. Po to, kai tas padaryta, inžinieras keliauja vėl į kitą vietą, kurioje kitoje pasaulio vietoje, o galbūt grįžta į savo kilmės šalį. Ar tai tikrai taip paprasta padaryti? Ne visai. Europa yra e, vieninga rinka, kuria gerą verslo apliką, aplinką, bet e, kai kalbame apie paslaugas, e, tos vieningos rinkos dar nėra. Įsivaizduokime, kad tas inžinierius turi atvykti ir keturiose vietose įdėkti tuos savo sprendimus. Tada jam reikės e, atskiro leidimo atvykti į Vokietiją, paskui turės grįžti atgal, e, gauti dar vieną leidimą nuvykti į Prancūziją, sugrįžti atgal, prašyti dar vieną leidimą nuvykti į Olandiją ir taip toliau. Tai prisideda prie kaštų neefektyvumo. O kas už tai mokės galų gale Europos e, įmonės, Europos e, vartotojai ir galų gale nukenčia ne kas kitas, o Europos sąjunga. E, skirtingi kriterijai, skirtingi procesai tik tai padaro daugiau neiškumo tiems, kurie nori užsimti verslu Europoje. Todėl reikia aiškių, skaidrių taisyklių. Tuo pat metu, žinoma, turi būti atitinkama kontrolės sistema, kuri leistų užkirstų kelią piknaudžiavimams. Paminėsiu tris dalykus, nes e, anksčiau apie tuos viduje perkeliamus darbuotojus buvo užduota keletas klausimų. Ko tokie perkeliami darbuotojai nedaro? Tie žmonės nėra nuolatiniai migrantai. E, Junktinėje karalystėje, e, kada jie parengė naują migracijos politiką, buvo atlikta studija, kuri parodė, kad tokie e, įmonių viduje perkelmi darbuotojai ilgiausiai užtrukdavo šalyje 18 mėnesių. Po to jie vykdavo kitur. Antras dalykas, tokie perkelti darbuotojai neprisideda prie nedarbo augimo. Mes girdėjome kad tik tai 0,02 procentai yra skaičius arba proporcija, kurią sudaro įmonių viduje perkelti darbuotojai lyginant su bendra darbo rinka. Antra vertus, jų indėlis konkurencingumui ir klėstėjimui Europos kompanijų yra daug didesnis. Na ir trečia, tie perkelti darbuotojai toli gražu nėra pigus darbuotojai, kurie pakeistų vietinius darbininkus. Mes e, daug kartų matėme, kai aukštos kvalifikacijos specialistai vietos valstybėje nėra prieinami ir surandami. Ir praktiškai atsisiųsdinti darbuotoją iš kitos tos kompanijos įmonės nėra taip pigu, reikia pagalvoti apie pervažiavimą, būstą, draudimą ir taip toliau. Taigi tie perkelti darbuotojai iš tikrųjų nėra pigi darbo jėga, jie neprisideda prie e, nedarbo ir nesudaro didelės darbo rinkos dalies. Penkias minutės mano baigėsi, būsiu pasirengęs atsakyti į klausimus. Dėkoju. Ponui Nivsarkar išgirdome e, du konkrečius atvejus, praktinius atvejus susijusius su darbuotojų perkelimu įmonėje. Dabar atėjo laikas klausimams. E, ponas Mulder, trumpas klausimas ponai Koks. Jis minėjo, kad e, reikėtų pergalvoti ir permastyti 12 mėnesių laikotarpį, kurį tas vartotojas iš anksto turi būti dirbęs kompanijoje prieš jį perkeliant. Bet ar reikėtų taip pat pergalvoti, permastyti ir trijų metų maksimumą e, laikotarpį, kiek gali tas perkeltas darbuotojas dirbti ES. Mes sakytume, kad nuo trijų mėnesių iki trijų metų e, tas laikotarpis būtų tinkamas. Taip aš taip pat sutikčiau, nes Junktinės karalystės e, patarėjų komitetas yra nurodęs, kad didžiulė dauguma vidaus e, perkeltųjų darbuotojų šalyje išbūna neilgiau kaip 18 mėnesių. for which he is responsible here in the Libe Committee. suteiksime žodį mūsų pranešėjui iš e, Libe komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. Laikėmės visi mums skirto kalbėjimo laiko ir dėl to noriu pasidžiaugti tuo, kad pavyko laikytis darbų grafiko ir visiems pavyks laiku iškeliauti oro uostą kam reikia. Visų susidomėjimų klausiausi, taip pat ir parlamentarų reakcijų. Visą tai bus labai naudinga toliau dirbant šiuo pasiūlymu Libė komitete, o taip pat labai įdėmiai klausiausi ir mūsų svečių, kurie kalbėjo apie vairius pasiūlymo aspektus. Žinote, kad klausimai jautrus. Taip pat e, palaikau ir su šešėliniu pranešėju e, ryšius, kuris gal kiek kitaip žvelgia šios klausimus, bet svarbiausia, kad kiekvienas savo kompetencijos srityje galėtų prisidėti prie sėkmingo darbo. Jau galime pereiti prie diskusijos išvadų ir pabandysiu trumpai. Stengiamės šiuo dokumentu sukurti daugiau pridėtinės e, vertės organizuojant e, tarptautinių e, koncernų įmonių darbą, kad jos galėtų pasinaudoti aukštos kvalifikacijos darbuotojais iš svetur. Tuomet jie yeah galės dirbti įmonių grupėje valstybėse narėse ir įvesime šio pasiūlymo greitą, paspartintą ir vienodą procedūrą šiam klausimui reglamentuoti, o taip pat manau, kad svarbu tai, ką sakė ponas Koks, kad daugeliu įmonių kyla problemų siekiant pasamdyti jaunus darbuotojus, nors jie galėtų būti labai naudingi įmonėms. Ir to negali jos padaryti vien dėl to, kad um, tie žmonės yra tiesiog kitoje kurioje nors šalyje. Dėkoju visiems pasisakiusiems, visi išreiškė savo požiūrį, kalbėjo iš savo požiūrio taško, girdėjome darbuotojų darbdavių, darbuotojų organizacijų atstovus. Beje, buvo minėta ir šeimos susijungimo savoka, labai svarbu nepamiršti ir darbuotojų šeimos narių. Ir taip pat geriau apibriežti apskritai asmenų kategorijas, kuriems yra skirta ši direktyva. Nes neretai pritrūksta konkrečių, aiškių apibrieščių tam tikroms tikslinėms grupėm, grupėms. Ir aš manau, kad tai susijęs su tuo, kad bandoma rasti apibriešti, kuri veiktų visose valstybėse narėse ir būtų mm, pritaikoma. Buvo minėta, e, minėtos GATS apibrieštys, galbūt galima būtų jomis pasiremti, pavyzdžiui, siekiant geriau apibriežti stažuotojo savoką ir siūlyta kalbėti apie tuos asmenis, kurie užima e, vadovo poziciją įmonėje. Yra susijęs su svarbiu biudžetiniu klausimu, sprendimu ir panašiai. Bet bet kuriuo atveju apibrieštys turi būti labai konkrečios. Taip pat kalbėta apie 14, 15 ir 16 straipsnius, kuriuos būtų galima keisti. Uh, po to, kai vyks, kai vyks diskusijos parlamente, aišku, gali būti, kad bus dar įvairių dalykų reikalaujama. Mes labiausiai stengiamės juk skatinti jaunus um, talentus, taip pat um, didinti mūsų konkurencingumą ir, aišku, neišskirti ir šeimų, nes e, darbo vieta nebus patraukli, jeigu reiks šeimos išsiskyrimą, kai vienas iš sutoktinių turi likti namuose, o kitas išvyksta dirbti, paprastai tai yra vyras e, į kurią nors ES valstybę. Tai yra irgi aspektas, kurį dar reikės išnagrinėti, tą visą šeimos problematiką. Jos nederėtų pamiršti Aišku, bendrijos pirmenybės principas taip pat svarbus. Sakėme, kad migracijos rautų beveik neįmanoma jau sustabdyti. Dėl to galbūt net ir šiandieno erdvę reikės iš naujo apibriežti. Turime bendradarbiauti su taryba, su valstybėmis narėmis. Dėl to buvome pasikvietę į šios klausimus ir tarybos atstovę. Išklausėme ją. Kalbėjome apie 12 mėnesių laikotarpį, buvo paminėta, kad jis galbūt per ilgas, 3 metų laikotarpis gal mm, per trumpas. Dėl stažuotojų dar tikrai kalbėsime. Sulaukėme daug įvairių pasiūlymų šiandieną. Žinote, kad ES turi tapti labiau integruota, reikia pagyvinti jos ekonomiką, panaudojant naujus išteklius, sustiprinti ją indėlių tų asmenų, kurie gali prisidėti savo ypatingomis žiniomis ir kultūrinė prasme taip pat be kita ko. Mes čia kalbame apie žinių perkelimą, perdavimą ir bandome gerinti padėtį Europoje. Turėtume sudaryti sąlygas įsijungti į mūsų darbo rinką e, jauniems žmonėms, jauniems darbuotojams iš Azijos, e, iš Lotynų Amerikos šalių ir pritaikyti supaprastintą prieimimo tvarką. Anksesni kalbėtojai taip pat minėjo, kad reikia dar padiskutuoti apie tai, kokiems sektoriams taikyti direktyvą ir kokios teisės turėtų būti garantuojamos šiems darbuotojams. Socialiniai aspektai nebuvo pamiršti. Labai svarbu, kad užimtumo ir socialinių reikalų komitetas toliau dirbtų su šio pasiūlymu, atkreipdamas dėmesį į 15 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Kol kas skaičiai yra labai nedideli, kalbant apie vidur, įmonių viduje perkeliamus asmenis. Jų kol kas perkeliama labai nedaug, taigi šiuo tekstu, šio pasiūlymu bandysime žvelgti į ateitį ir gerinti situaciją. Aišku, jau dabar, kad pasiūlymą reikės tobulinti ir um, be kita ko būtinai pasiremsime šiandienos diskusijomis. Šių metų birželio 15-16 dienomis Lybė komitetas nagrinės šį pasiūlymą. Liepos, iki Liepos mėnesio galima teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Toliau bus balsuojama pirmą spalio savaitę, regis 6 spalio. Taip pat orientaciniai debatai vyks spalio 7 dieną šiuo klausimu ir lapkričio 20. Lapkričio 20 dieną greičiausiai jau bus galima balsuoti plenarnėje sesijoje. Žinau, kad Lenkija, kaip vėlesnė pirmininkė, ketina perimti šį dosiją ir užbaigti darbą su juo, mat visi suprantame, kad tokio pasiūlymo tikrai reikia. Ir jį reikia vertinti tame pačiam kontekste, kaip ir kitą klausimą šį rytą nagrinėta, tai yra sezoninius darbuotojus. Taigi, ponė pirmininkė, kalbame apie teisėtus migrantus ir apie tai, kaip, juos, kaip jiems geriau įsilieti į ES darbo rinką. Dabar visiems linkiu e, linksmų Velykų, vėliau turėsime progos dar diskutuoti plačiau visais šiais klausimais. Taip pat gal ir su tais, kurie dėja šiandien negalėjo atvykti į klausimus. Mm, reikia visgi pažymėti, kad klausimai tikrai labai svarbus ir e, bandysime kiek įmanoma objektyvesnės ir skaidresnės taisyklės numatyti. Dėkuoju visiems dalyviams, prelegentams, visiems komiteto nariams. E, buvo ilga, intensyvi ir naudinga diskusija. Aš manau, kad e, rezumė ir išvados taip pat nuteiks mus darbui, kurį tęsime po Velykų ir po šių švenčių. Labai dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje. Tikimės, kad sugrįšime po švenčių pilni energijos.